yra galiojantis nuo Liepos pirmosios. Lenkijos institucijos pateikė prašymą dėl Zbignevs Ziobro imuniteto atšaukimo. Šitas prašymas yra pateiktas Teisės komitetui. Lara Komi paprašė apginti jos